to klausimo. Pirmiausia, mm, GUE kreipiasi į mus ir mes turime atsakyti į jų klausimą. Tai e, yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu.